Dear colleagues, uh, we will start, please. Gerbiami kolegos, pradėsime mūsų posėdį, prašau susėsti. Good morning, everybody. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Jeigu visi tam pritars, darbo tvarkės projektas bus patvirtintas. Puiku, galime pereiti prie antro darbo tvarkės punkto. Tai yra e, buvusių posėdžių protokolų patvirtinimas. Ar turite pastabų? Jeigu ne, tada pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Pirmininkės pranešimai E, jokios informacijos jums naujos neturiu. Ir tai leidžia mums pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Skurdas lyčių aspektas. E, tai yra savo iniciatyva parengtas pranešimas, e, pranešėja Marija Arena. Ji mums pristatys pranešimo turinį, po to mes suteiksime žodį E, įvairių politinių frakcijų atstovams. Pone Arena. Ačiū, pana pirmininkė, turėjome galimybę darbinį dokumentą pristatyti, atsižvelgti į tam tikras pastabas ir šiandien jau esu parengusi pranešimo projektą, kuris buvo išdalintas visiems šešėliniams pranešėjams, o <clears throat> jame daugiausia dėmesio skiriama skurdui ir galimybė užtikrinti pusiausvyrą tarp e, asmeninio ir profesinio gyvenimo. Taip pat mes e, iš pradžių manėme, kad e, skurdo problemą galima išspręsti užtikrinant darbą, tačiau moterų atžvilgių ir taip iš tiesų nėra, nes vis dar esame tokia padėtyje, kuomet moteris diskriminuojamos joms mokamų atlyginimų atžvilgių Taip pat pensijų lygis moterų yra mažesnis, atsižvelgiant į tai, kad, jiems, kad joms prireikia nutraukti savo profesinę karjerą, nekalbant jau apie nepriimtinas moterų darbo sąlygas. Taigi buvo suformuoluotos ir pateiktos atitinkamos rekomendacijos kurios orientuotos į tam tikras kryptis. Pirmiausiai mes pabrėžiame, kad skurdžiai gyventis asmenys, ypač moteris, turi mokėti brangiau už tam tikras paslaugas gaunamas, palyginti su tais asmenimis, kurie gyvena labiau pasiturimai. Ir tai yra paradoksas. Antrasis aspektas susijęs su tarpusavio sąsajomis tarp moterų ir vaikų skurdo. Taigi mes e, manome, kad jeigu spręsime moterų skurdo problemą, tai galėtume padėti ir vaikams išbristi iš užburto skurdo rato. Taip pat atkreipime dėmesį į namų ūkio apibrėžimą ir jos sąsės su paslėptų skurdu. Taip pat kalbam apie skurdą, kuris yra susijęs su ekonominė priklausomybė ir smurtu prieš moteris ir galiausiai pranešimo projekte svarstomos tarpusio sąsios tarp skurdo ir socialinės atskirties, kuomet ekonominis skurdas e, sąlygoja taip pat ir socialinį skurdą turiu omenyje. Mm, negalėjimą naudotis tam tikromis e, socialinėmis ir kultūrinėmis paslaugomis. Taigi tiek būtų iš mano pusės ir nekantri laukiu dabar kolegų pakeitimų, kad galėtume baigti renkti šį pranešimą. Ačiū, ponė Rena. Dabar galės pasakyti frakcijų atstovai. Pirmasis ponas Sebastian. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, nes mano nuomonė tikrai puikų darbą atliko, labai svarbu pabrėžti sąsajas e, tarp skurdo ir kitų dalykų Jums kyla tam tikrų klausimų susijusių su prašymo nuostatomis. Pirmiausia yra <clears throat> tarpusio sąsajos tarp skurdo ir e, taupimo politikos ir mums tai yra labai svarbus aspektas. Pranešėjai jį pabrėžė, tačiau manome, kad reikėtų įtraukti labai aiškias nuostatas smerkiančias taupimo politiką atskirose valstybėse narise. Taupimo politika, kurią inicijuoja komisija. Kitas klausimas tai yra minimalios, minimalių pajamų užtikrinimas. Šis klausimas žinome, kad yra ginčytinas, tačiau manome, kad tai yra vienintelis būdas išvengti skurdo Europoje ir mes manome, kad šiame prašyme būtų pati, kad šis prašymas pati tinkamiausia vieta apie tai užsiminti. Taip pat mes norime iškelti klausimus, kurie E, nėra įtraukti šį pranešimą. Pirmasis yra susijęs su klimato kaita, nes būtent remtis jungtinių tautų duomenimis, būtent moteris labiausiai kenčia nuo klimato kaitos ir e, Nes jungtinių tautų domenimis e, būtent besivystančiose šalyse daugiausiai yra skurde gyvenančių moterų, o jos labiausiai kenčia nuo klimato kaitos ir mes teiksime atitinkamus pakeitimus ir aš tikiuosi, kad kartu su pranešėja sugebėsime sustarti dėl kompromisinių pakeitimų. Dar kartą norėjau padėkoti, nes manome, kad ji tikrai puikų darbą nuveikė. Ačiū. Muchas gracias, eh, señora Suica. Aš Suica dabar kalbės, ačiū. President. Ačiū pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja. Rengiant šį pranešimą, e, perskaičiau e, pranešimo projektą, kurį pristatė ponia Arena ir norėčiau jai padėkoti už atliktą darbą. Žinia, mes daug kalbame apie lygybę tarp vyrų ir moterų, tačiau realybė e, yra netokia, kokios mes pageidautume. Galime visi sutikti, kad e, norime, kad moteris gautų tą patį atlygį kaip ir vyrai už tą patį darbą, kad e, jie, jų skaičiai būtų tokie patys tiek parlamente, tiek įmonėse. Taip pat smurtas prieš moterų turėtų išnykti dėl darbo ir šeimos gyvenimo suderinimo. Tiesa, moteris e, dažnai apleidžia e, savo darbo vietas, e, su jomis pasirašomos laikinos darbo sutartys ir tai takoja jų pajamas bei vėliau pensijas. Ir tai taip pat prisideda prie E, moterų skurdo, apie kurį jūs kalbate savo pranešime. Sutinku su pranešėja, kad moteriams e, turėtų būti užtikrinta geresnė prieiga prie švietimo, turėtų būti daugiau vaiko priežiūro e, struktūrų, kad jos galėtų geriau suderinti šeimos gyvenimą ir darbą. Taip pat reikėtų kovoti su stereotipais, moteris turėtų dalyvauti aktyviai darbo rinkoje ir tai sumažintų jų skurdo lygį. Moteris turėtų turėti e, įgūdžių, kad galėtų e, užimti aukštos kvalifikacijos e, darbo vietas. Reikia kovoti su darbo rinkos segregacija, bet to reikėtų skatinti taip pat ir moterų verslumą. EPP frakcija E, abejoja dėl tam tikrų teksto dalių, kur kalbama apie subsidiarumo principą. Kai kuriuose srityse, e, kai kurios sritys nepatenka į ES kompetencijas. Tiksliau, patenka į ES kompetencijas. E, ten būtų galima skatinti geriausią praktiką, bet yra sričių, kur ES negalėtų patvirtinti teisės aktų Norėčiau Jums priminti, kad yra jau ne vienas teisės aktas, todėl reikėtų akcentuoti, kad e, tie teisės aktai būtų gerai įgyvendinti, nes problema visada yra įgyvendinimas. Ir jeigu reikia, teisės aktai turėtų būti peržiūrėti. Tarp valstybių narių vietoj to, kad būtų tvirtinami te, nauji teisės aktai, tačiau tai yra diskusijų objektas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir tikiuosi, kad parengtas pranešimas bus geras. Ačiū, pane Bilbao. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Visų pirma, bendro pobūdžio pastaba. Kai mes rengiame pranešimus, reikėtų numatyti ir prašymą valstybėms narėms. Pastarosios turi renkti e, politikas, kuriuose būtų aiškiai akcentuojama kova su neligybė. Apie tai reikia kalbėti su mūsų e, apie tai reikia kalbėti mūsų pranešimuose. Kitaip tariant, reikia investuoti į kovos su neligybė politikas. Kai kuriuose e, šio pranešimo dalyse daroma nuoroda į tai, kad reikia didinti e, lėšas, biudžetus. Tai yra sveikintinas dalykas, bet to nepakanka. Mes e, turime numatyti aišku prioritetą, kad reikalingos politikos kovoti su neligybė ir moterų diskriminacija. Dėl ko aš taip sakau? Daugelio valstybių biudžete e, tikrai nėra numatytos, sakykime, prioritetinės lėšos kovai su nelegybė. Tuo tarpu, sakykime, vaikų situacija ženkliai priklauso nuo jų tėvų situacijos. Taigi, laikausi nuomonės, kad reikėtų akcentuoti tai, kad vyrų ir moterų lygybė turi būti prioritetinis klausimas. Dar vienas dalykas. E, dėl taryboje vykstančių diskusijų nematau, ne, neižvelgiu jokio proveržio artimiausių laikų, e, bet to šiame pranešime reikėtų kalbėti apie didesnį moterų užimtumą ir lankstų darbo grafiką. Bet tokia sąlyga turėtų būti taikoma tiek vyrams, tiek moteriams moterim dažnai kyla problemų su darbo e, vieta, kai atsiranda vaikai. Ir kalbant apie lankstų darbo grafiką, e, reikia, kad e, tokia galimybė būtų užtikrinta tiek vyrams, tiek moteriams. Junkeris savo investicinėme plane daro nuorodą į minimalias pajamas ES Alde frakcija ir aš konkrečiai pateikiau prašymą, kad būtų pagerintas e, socialinis paketas pradinėme Junkerio pasiūlyme. Komisijai buvo užduotas klausimas, e, ar komisija ketina toliau ką nors daryti ateityje su minimaliomis europinėmis pajamomis. Mes stebime, kokia yra dabartinė situacija ir man atrodo, kad visi galime sutarti e, dėl to, kad dešimto, dešimtoje dalyje reikia kalbėti apie paauglės motinas. Ir švietimą. Manau, kad tai, kad egzistuoja e, paauglės motinos, tai yra tik tai švietimo e, problema Jeigu pažvelgsime į tam tikras valstybės nares ir um, taikomas švietimo programas, kurioms skiriamas didesnis dėmesys, matysime, kad tose šalyse e, motinų paauglių skaičius yra mažesnis. Taigi daugiau reikia akcentuoti švietimą. Apskritai šis pranešimas yra sveikintinas, dar pateiksime pakeitimų, tačiau apskritai sveikiname pranešėją. Ačiū dabar žodis ponė Višnievskai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kermios ponės ir ponai. Skurdas tampa vis aktualesnė problema ir šita problema paliečia ne tik tai kokios nors vienos lyties atstovus, tai yra bendra problema. Labai svarbu konstatuoti, kad vis dėlto e, skurdas paliečia dažniau moteris, jų yra 25 procentais daugiau turimais duomenimis. Visoje Europos Sąjungoje 50 procentų vienišų tėvų susiduria su skurdu. Taigi ta socialinė grupė dažniausiai yra atstovaujama vienišų moterų, tai kadangi jų yra daugiau negu vienišų vaikus e, auklėjančių vyrų, tėvų. Todėl e, skurdas tokiuose ūkiuose, namų ūkiuose yra daug dažnesnis. Ir e, tokiuose situacijose skurdą patiria ir vaikai. Todėl mes ES turėtume stengtis, kad uh, skurdo, į skurdą patekusių asmenų skaičius kuo labiau ir greičiau mažėtų, kadangi tokie žmonės patenka į užburtą ratą. Žinoma, gaudami gerą išsilavinimą, švietimą, žmonės gali išsiveršti iš šito užburto rato, tačiau dažniausiai vieniši tėvai, vienišos motinos negali dirbti visos darbo dienos, negali dirbti kvalifikuoto darbo ir Žinoma, e, joms reikia padėti e, susikurti profesinius įgūdžius, kadangi be profesinių įgūdžių negalima gauti gerai apmokamo darbo, todėl reikia kurti kuo geresnės galimybės e, tokiems žmonėms gauti pakankamą išsilavinimą ir patekti į darbo rinką. ES reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp namų ūkio veiklos ir profesinės veiklos. Iš tikrųjų reikėtų grįžti prie e, profesinio ir e, šeimos gyvenimo pusiausvyros aptarimo klausimų. Taip pat reikėtų padėti skurdžių šeimų nariams dirbti pagal lankstų grafiką. Ir labai svarbu, kad tos šeimos taip pat galėtų dalyvauti profesinėje veikloje, nenukenčiant jų šeimų nariams. Taip pat reikėtų pagalvoti apie socialinėje politikoje įtvirtintas teisės. dabartinės mūsų visuomenės socialinės modelis neleidžia atsižvelgti į mokesčių poreikius, taip pat užtikrinti joms pakankamą atlyginimą, taip pat nėra tinkamai sureguliuotas mokesčių sistemos. Mes turėtume ypatingą dėmesį skirti konkretiems namų ūkiams ir siekti, kad ir vienišos moteris, vieniši vaikus auginantis vyrai gautų pakankamai e, pajamų. Labai svarbu užtikrinti pakankamai finansinių pajamų visiems tėvams. Ačiū. Aš e, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą ir norėčiau paminėti tris klausimus. Pirmiausia, švietimas, mano manimu, yra dalykas, kuris, į kurį reikėtų pažvelgti iš dviejų pusių. Pirmiausia, mokykloje reikėtų siekti, kad nebūtų vykdoma uh, segregacija, skirstimas pagal e, lytis. Ir žinoma, reikėtų e, iš karto pagalvoti, ar tas skirstimas neužkirta kelio tolesniai profesiniai moterų veiklai. Ir žinoma, mokymasis visą gyvenimą, kadangi tai yra labai uh, svarbu moteriams, kadangi jos e, visada imasi atsakomybės už savo vaikų auklėjimą ir kartais prižiūri e, savo tėvus. Taip pat ir darbas e, nepalankiomis sąlygomis yra pakankamai išplitęs ir labai svarbu užtikrinti namų ruošos darbų ir uh, profesinės darbinės veiklos pusiausvyrą. Darbas nepalankiomis sąlygomis yra tas rytis, kurioje dažniausiai dirba ir sutartis yra pasirašusios būtent moterys. Galbūt reikėtų patikslinti ir ketvirtąją pranešimo dalį, kurioje kalbama apie socialinės lygybės politikos teisių uh, suvienodinimą. Muy bien, pues. Eh... Arena. Ačiū, aš manau, kad e, ši tema iš tiesų labai svarbi, ypač klausimas susijęs su prieiga prie švietimo paslaugų ir galimybės mokytis visą gyvenimą, manau, kad e, šios aspektus tikrai galėtume įtraukti į pranešimą. Klausimas, kuris e, buvo užduotas Žordi dėl e, teisingumo užtikrinimo moterų atžvilgių susijusiu su klimato kaita ir paramos vystimuisi <clears throat> pranešime mes iš tiesų daugiausiai dėmesio skiriame moterų skurdų Europoje, o ne tarptautiniu mastu, nes tam būtų reikėję daug didesnio, didesnės apimties pranešimą parengti, tačiau mes iš tiesų galime šį klausimą svarstyti, e, įtraukdami papildomas nuostatas susijusius su, su skurdu visame pasaulyje, tačiau dėl to galėtų kilti tam tikrų grėsmių e, pasirinkti pranešimo temai ir ypatingai jo apimčiai, taigi šį klausimą reikėtų labai išsamei aptarti. Ar vertėtų tas nuostatas įtraukti, kalbant apie e, asmeninės teisės arba teisų pritaikymą labiau atsižvelgiant į asmeninius poreikius ir aspektus. Tai ypatingai vertinant e, moterų galimybės siekti karjeros, nes yra labai daug e, moterų, kurios atsisakė savo karjeros e, su toktiniu naudai. Nes tokioje situacijoje toks karjeros atsisakymas galėtų arba gali sukelti uh, skurdą, nes kuomet moterims nesuteikiama teisė į e, vyrų pensiją arba jos dalį po jų mirties, tuomet joms kyla ir e, labai reali skurdo grėsmė. Taigi Būtent šį aspektą reikėtų svarstyti ir vertinti atskirose valstybėse narėse, kalbant apie minėtų teisų pritaikymą atskiriams individams. Nes tas teisų e, individualizavimas e, viena vertus gali sustiprinti moterio ekonominę padėtį, o kitose šalise gali netgi ją pabloginti. Nes, tarkime, dabartinės 60 metės, jų labai daug Europoje yra tokių, kurios negali rasti darbo, nes e, anksčiau toks veikia visuomeninis modelis Europoje ir jos nėra sukaupusios teisų į pensiją ir paprasčiausiai ne, negauna jokių pajamų. Kai kuriuose Europos valstybėse galioja tvarka kompensuoti joms e, tokioms moteriams atitinkamas e, netektis finansinės, jeigu jos nėra sukaupusios pakankamai pensijų teisų, o kitose tokia tvarka negalioja. Taigi reikia įvertinti, įvertinti padėti visose ES valstybės narėse, kalbant apie teisų individualizavimą. Taip pat e, manau, kad tikrai verta pabrėžti sąsajas tarp skurdo ir um, kitų gyvenimo aspektų, ypač e, skurdo sąsajų su visuotinės svarbos paslaugomis ir jų e, teikimo užtikrinimu moteriams. Taigi manau, kad atinkamas nuostatas mes kuo greičiau įtrauksime šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, Ačiū ponė Arena. Iš tikrųjų, mes neturėtume dar kartą pradėti diskusijos. Iš tikrųjų supratau, kad ponia Arena yra nusiteikusi atsižvelgti į kolegų e, pagėdavimus ir pasiūlymus, o dabar pakalbėkime apie kitą pranešimą. Atsiprašau, pamiršau, iki kada galima teikti pakeitimus iki vasaro 23-osios 17 valandos, o vasa, e, balandžio 18 bus balsuojama, po to gegužės mėnesį jau plenarnėje sesijoje. Dabar kalbėsime apie lyčių pusiausvyrą Europos parlamento veikloje. Melina, žodis jums. Iš tikrųjų, Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Šitas darbas tikrai buvo padrasinantis, kadangi tiek daug kolegų yra susidomėjo lyčių pusiausvėros klausimais parlamento veikloje. Mes susitarėme dėl penkių kompromisinių pasiūlymų, kurie sudaro šio pranešimo esmė. Dviejose iš jų yra apskritai įtvirtinamas moters vaidmos, vaidmo priimant sprendimus. Yra sakoma, kad moteris turi būti aktyvesnės. Ir ketvirtajame punkte yra kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti lyčių pusiausvyrą, e, teikiant pasiūlymus komitetuose. Toliau yra kalbama apie į lyčių pusiausvyrą nukreiptą mm, finansavimą. Septintajame pakentime yra kalbama apie lyčių pusiausvyrą, susijęjant moterų ir vyrų vaidmenį, pavyzdžiui, mokymuose dėl lyčių pusiausvyros aštuntajame punkte yra kalbama apie specifinius veiksmus, priimant parlamentiniuose komitetuose pasiūlymus dėl lyčių pusiausviros ir devintajame kalbama apie stebėsinos struktūrą, kuri tiesiog stebėtų, ar tikslų yra siekiama ir jie pasiekiami. Šitas klausimas Europos parlamente yra labai išskaidytas ir pasigendama uh, bendro požiūrio. Tiesiog reikėtų užtikrinti nuoseklesnę darbo šiuo klausimu sistemą. Aš tiesiog norėčiau padėkoti už tą darbą, kuris buvo atliktas kartu su kolegomis per pastarojus du mėnesius. Dėkoju ir sekretoriatui. Aš norėčiau paprašyti pritarti šiems kompromisiniams pasiūlymams, kad plenarniai sesijai būtų patiktas nuoseklus ir konkretus tekstas. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū, Mlinar. Žinia, kad mes balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. O dabar mes galime suteikti žodį kolegoms pasisakyti, jeigu yra tokių. EPP frakcijos vardu, ponė Tikavo. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Ji jau pasakė, kurie klausimai yra labai svarbus. Kompromisai ir parengtas pranešimas um, yra pagrystas Europos parlamento anksčiau patvirtinta pozicija kad e, reikalingas tas lyčių aspekto integravimas e, tiek e, priemant politinius sprendimus, tiek administracinėme lygmenyje. Be to buvo sakyta, kad reikia ir veiksmų planų, bet reikia ir stebėti, kaip visą tai gyvendinama ir jeigu reikia taikyti korektinius veiksmus. Džiugu, kad mes susitarėme dėl veiksmų, kurie e, turėtų būti gyvendinti Europos parlamente. Taip pat norėčiau pabrėžti porą e, svarbių dalykų. Tai yra lyčių aspekto integravimo poveikio įvertinimas, e, kuris yra atliekamas e, teisėkūros procedūros metu įvertinant politikas ir procedūras. Aš laikausi nuomonės, kad mes galime paremti tokią iniciatyvą. Ir kad ją įgyvendinti reikia išteklių. Nes e, kas yra svarbu? Tai, ko mes nematome ir nežinome, mes su tuo negalime kovoti. Todėl labai svarbu, kad reikia ir būtų ir informacijos, ir reikiami ištekliai. Dėl EPP frakcijos, kokie yra svarbiausi dalykai, jie mums yra primtini, galbūt yra vienas dalykas, dėl kurio reikės balsuoti e, vardiniu balsavimu, tačiau bet kuriuo atveju pagrindinė mintis yra tokia, kad kai mes atliekame lyčių aspekto integravimą, labai svarbu identifikuoti, sakykime, kokios temos galėtų būti šiuo atžvilgiu aktualios. E, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie e, gyvūnų sveikatą arba žiedinę ekonomiką, e, na, nežinau, kaip mes, pavyzdžiui, galėtumėm šiuo atžvilgiu įgyvendinti tą lyčių aspekto integravimą. Bet, bet kuriuo atveju uh, Na, į tą dalyką reikia atsižvelgti, nes klausimas yra svarbus mums, moteriams ir apskritai žmonėms. Ačiū žodis poniai Ward. Ačiū. Laikausi nuomonės, kad pranešimas yra labai svarbus, bet to džiugu buvo dirbti su šiuo uh, pranešimu buvo puikiai bendarbiaujama tarp visų pranešėjų ir už tai norėčiau padėkoti. Aš taip pat norėčiau padėkoti savo darbuotojams bei sekretoriato darbuotojams už jų pagalbą laikausi nuomonės, kad yra parengtas labai geras tekstas. Ten kalbama apie konkrečius veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų sustiprintas lyčių aspektų integravimo mechanizmas Europos parlamente. Europos parlamente mes dirbame ir tas lyčių aspekto integravimas nevyksta taip, kaip mes pageidautumėm ir um, jeigu būtų pasiektas tikslas, būtų pasikeistų mūsų kasdienis gyvenimas. Esu pateikusi pasiūlymą dėl darbuotojų mokymų, uh, parlamento darbuotojų apmokymų, uh, sakykime, uh, pateikiau pasiūlymų ir dėl mokymų pažiniai, pažymėjimo reikia žiūrėti į darbuotojus, kurie dirba Europos parlamente ir um, žiūrėti, sakykime, kokius mokymus jie yra praėję, bet to reikia turėti ir struktūras, kurios geriau koordinuotų lyčių aspekto integravimą Tai pasakytina ir apie visų komitetų darbą. E, FEM komitetas puikiai šiuo atžvilgiu padirbėjo, tačiau to negalima pasakyti apie kitus komitetus, tad reikėtų pažiūrėti, kur glūdi ta geriausia praktika. Kitas dalykas yra tarp institucinės darbas, tarp parlamento ir komisijos. Reikėtų taip pat skleisti gerąją praktiką tarp nacionalinių e, parlamentų ir plačiau. Kitas dalykas, aš norėjau, kad būtų kalbama ne tik apie moteris bet reikia akcentuoti, kad lyčių aspekto integravimas yra susijęs su vyčių, visais žmonėmis. Mes šiame komitete e, dažnai pamirštame, kad e, na, esame atsakingi ne tik tai už moteris, bet ir už lyčių e, lygybę ir šiuo atžvilgiu taip pat reikia pasisakyti. Dar dėl ponos arenos komentarų dėl pranešimo, kurį jį rengia. Aš rengiu e, pranešimą dėl kovos su skurdu ir dėl jo buvo balsuojama šį rytą. Tai buvo pranešimas, kuriame daug kalbama apie skurdo feminizavimą. Ir visi tie dalykai yra tarpusavėje susiję. E, tai yra lyčių aspektas, kaip jis yra suvokiamas, E, vertė, kuri priskiriama, sakykime, lyčių lygybėje šiame parlamente. Tokie dalykai yra tarpusavėje susiję. Ačiū. Pone Ivana, prašome. Ačiū. Norėčiau padėkoti už diskusiją pirmąją temą. Norėčiau padėkoti Lenai už puikų pranešimą, kuriame yra paminimos visos svarbiausios temos. Taip pat dėkoju už konstruktyvų bendradarbiavimą komandoje ir už tuos puikius kompromisus, kadangi mes papildomai turėsime balsuoti dėl kitų pasiūlymų. Mano frakcijai buvo labai svarbus mūsų pasiūlymas, tai yra lyčių pusiausvyro užtikrinimas tikrinimo nuostata, kuri mūsų manimo turėtų būti įtraukta privalomąją tvarką. Mes rytoj pateiksime šitą pasiūlymą ir žodžiu ir aš manau, kad šioje srityje mes pasistumėsime į priekį ženkliai. Ačiū. Dabar žodis poniai Forensa. Ačiū pirmininkė. Aš noriu prisijungti prie kitų, padėkoti pranešėjai. Laikausi nuomonės, kad yra atliktas Um, puikus darbas, parengtas puikus pranešimas. Um, pasirinkta puikiai tema lyčių lygybės aspektas. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti Angelikai Mliner, taip pat ir kitiems šešėliams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. E, tikrai E, puikiai dirbome su kolegomis iš socialistų frakcijos ir manau, kad rezultatas yra geras. Dar porą dalykų, e, kuriuos įvardinsiu, nes jie man atrodo e, svarbus. Šiame pranešime kalbama apie LGBT asmenų teisės. Per mažai Europos parlamente kalbama apie tai. Todėl laikausi nuomonės, kad e, na, LGBT žmonių teisės taip pat reikia minėti ir šiame pranešime. Italijoje šiuo metu e, kalbama apie tai, kad reikėtų pripažinti e, civilinės santokas ir e, kad Europos parlamentas apie tai kalbėtų e, pranešime, mums būtų tikrai naudinga. Toliau kitas dalykas. E, labai svarbu pabrėžti e, lygias teisės Europos parlamente. Europos parlamente e, na, dar e, kalbama ir apie kvotas, ne visada tai yra suprantamas dalykas. E, mes, na, kaip moteris galime pritarti daugeliui kompromisinių pasiūlymų, E, pateiksime dar e, keletą mūsų minčių pranešėjai ir palinkėsiu pranešėjai, kad e, šis pranešimas padėtų ir pačiam Europos parlamentui, ir mūsų komitetui, ir mūsų kiekvieno darbui. Dėkoju. Ačiū dabar žodis poniai Višnievskai. Panie Privatničia. Ačiū, pan pirmininkė, ponios ir ponai. Pradžioj norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paskutinės diskusijas e, parlamente dėl e, moterų smurto moterų atžvilgių. Man susidarė įspūdis, kad e, kolegės iš mūsų komiteto pasisakymas buvo tam tikrą prasme cenzuruojamas, negerbiamas ir aš manau, kad reikėtų daugiau pagarbos demonstruoti vie... kitų nuomonių atžvilgių ir, ir taip galėtume tinkamiau bendradarbiauti, nes e, mano požiūris e, į svarstama klausimą taip pat yra kitoks ne visur. Aš tikiuosi, kad dėl to manęs neužsipulsite, nes prašymo projekte kalbama apie tai, kad lyčių lygybė nėra politinis tikslas pats savaime. Tačiau dauguma pakeitimų liudyje visiškai ką kitą. Aš nesutinku, <clears throat> kad lyčių lygybė turėtų e, tarnauti kažkokiems e, kiekybinėms e, tikslams. Taip pat aš manau, kad lyčių lygybė nieko bendro neturi su lyčių atžvilgių neutraliais kalbiniais išsireiškimais ar, ar panašiais dalykais. Taip pat Manau, kad be balsavimo negalima moterų reikalų komiteto pasiūlymų įtraukti į kitų komitetų rengiamus dokumentus. Manau, kad toks tipinis sprendimas e, gali būti įmanomas tik tai komunizmo sąlygomis. Taip pat man kelia nerima 2014 metų 2014 e, atliktų tyrimų duomenų analizę. Pirmiausiai dokumente aiškiai sakoma, kad pataisos susijusios su lyčių aspektais gali 78 procentai sustiprinti moterų teisės ir padėti, tačiau atliekant tyrimą daugiausiai buvo remiamasi principu, kad moteriams reikia išlikti moteriškoms. Kitas dalykas įvairiose komitetuose dirbančių moterų skaičius ir e, jų atkreipimas dėmesys į lyčių lygybės aspektus, teikiant tam tikrus pakeitimus, taip pat nieko bendro neturi su tyrimo objektu, nes e, tik tai Envi komitete buvo atliktas atitinkamas tyrimas, o tame komitete 50 procentų narių yra moteris ir vertino 39 patvirtintus pranešimus, tik 3 buvo kažkaip susiję su moterų teisinė situacija ir vieno pranešimo iniciatorė taip pat buvo parlamento narė, kuri kartu dalyvauja ir moterų reikalų komiteto veikloje. Trečia projekte daug kartų raginama užtikrinti lyčių lygybę parlamento struktūrose. Tačiau apsižvalgykime šioje salėje. Būtent mūsų komitete posėdžiauja tik aštuoni vyrai, o moterų yra 66. Tačiau niekas čia laimiai pariteto nereikalauja, nes e, natūralu, kad tokio komiteto veikloje jo nariai vadovautųsi savo e, interesais, o ne kokiais nors kitais aspektais būtų nariai skiriami. Taigi mūsų pasiūlymai labai dažnai yra e, atitrūkę nuo tikrų moterų problemų. Taigi raginčiau tą strategiją galbūt peržiūrėti ir parengti naują, nes priešingų atveju moter, vienintelis moteris, kurių padėtis e, pagerės, moterų reikalų komitete bus tik tai priimama dokumento autoris ir manau, kad šiuo atveju taip pat turbūt taip ir būtų. Ačiū. Ačiū, ponė Višnevska. Pavyzdžiui, komitete ar apskritai parlamente yra uh, labai gerai įsiklausoma į kitas nuomonės, tačiau vis dėlto jūs turėtumėte suvokti, kad kiekvienoje visuomenėje yra įvairiausių politinių požiūrių ir mūsų komitetai pogi jūs galite reikšti laisvai savo nuomonę ir žinoma įsivyrauja dažniausiai ta daugumos nuomonė, kuriai ir atstovaujame komitete. Dėkuoju. Aš norėčiau pasakyti kai ką priešingo. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie penktą ir šeštą pakeitimus. Juose yra sakoma, kad reikia pasidžiaugti, kad yra atsižvelgta į pokyčius susijusius su lyčių pusiausvėros finansavimo klausimais. Reikalinga imtis praktinių priemonių, kurios leistų iš anksto įvertinti uh, siūlomus veiksmus. Taigi lyčių pusiausvės užtikrinimo finansavimas yra labai svarbus aspektas ir tik tai užtikrinus finansavimą galima sulaukti kokių nors praktinių pasiekmių. Ačiū. Tack så mycket. Eh, På en het. Ačiū. Aš nesiuošiau kalbėti, tačiau vis dėlto norėčiau pasakyti, kad jau 12 metų dirbu parlamente. Ir galiu e, pasakyti, kad e, turiu patirties, kaip siekiama, buvo siekiama parlamente užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Šitas klausimas išryškina visus šios problemos aspektus. Pažvelkime į Lisabono sutartį, pavyzdžiui, ir įvertinkime mūsų atsakomybę. Tai pastebėsime, kad mes turime užtikrinti visų pirma parlamente lyčių pusiausvyrą, kurios kol kas pasigendame. Taigi visose komitetuose mes turėtume siekti lyčių pusiausvyros visose politinėse frakcijose. Tiesiog kiekvienas komitetas turi prisimti savo atsakomybę. Taip pat mums ypač svarbu įtraukti ir vyrus į šias diskusijas. Visuomet, kai kalbama apie lyčių pusiausvyrą, visada diskutuoja moteris. Pažvelkite ir į šitą salę. Joje yra beveik vien tik moterys. Taigi šiuose diskusijose mes turime pasistengti įtraukti ir vyrus. Ir reikia visiems suvokti, kad ekonominė nauda būtų apčiuopiama visiems. Dėkuoju. Merci, uh, Angel... Ačiū, Andželika Imlina, išteikiamas žodis apibendrinti diskusijai. Labai ačiū, norėčiau padėkoti už gražius išsakytus žodžius, pareikštą paramą. Tikrai tikiuosi, kad e, jūsų nuomonės rytoj atsispindės balsavimo metu ir taip pat plenarnėme posėdėje. Ačiū. Voilà, merci. Donc ce point est clôturé. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, pereikime prie aštuntojo ir nedelsdama suteiksiu žodį Mikhailai Šoidrovai. Merci, Madame Presidente. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pristatyti savo nuomonę dėl e, užimtumo e, direktyvos taikymo lyčių lygybės e, kontekste. Noriu pasakyti, kad e, moteris vis dar yra diskriminuojamos darbo rinkoje nes joms vis dar reikia daugiausiai rūpintis vaikais, šeima ir namų ūkiu. Ir tos pareigos daro tiesioginį poveikį jų karjerai ir daro neigiamą poveikį jų užimtumui bei finansiniams sąlygoms. Valstybės narės jau perkelia direktyvos nuostatas į savo teisės sistemas, tačiau nepakanka vien tik tai galiojančių teisės aktų, kad užtikrintume lyčių lygybę. Esame problemų dėl tinkamų apibrėžimų taikymo, problemų dėl netiesioginės diskriminacijos, pasitaiko spragų renkant svarbius duomenis ir E, skleidžiant informaciją apie moterų teisės. Todėl valstybės narės turėtų sustiprinti atitinkamas institucijas veikiančias lyčių lygybės srityje ir pasitelkti mechanizmus kovojant ir priemonės su diskriminacijos atvejais. Mes turėtume atitinkamai stiprinti priemonės susijusias su priežiūra, taip pat uh, siekti, turime siekti užpildyti spragas susijusias su atlyginimu mokėjimo atotrupiu tarp vyrų ir moterų. Aš nekantri lauk bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir jų pakeitimu. Pirmininkė, ačiū, tos tik su žodį Evelin Regner. Ačiū. Aš galiu tik tai teigiamais žodžiais įvertinti pranešėjos pastangas, noriu padėkoti už puikiai atliktą darbą iki šiol Ypač norėčiau pabrėžti, kad man labai patinka tai, jog atkreipėte dėmesį į problemas susijusias su valstybių narių e, diskriminacijos apibrėžimo interpretacija ir su pakartotinė diskriminacija, kuri pasitaiko. Labai puikiai atkreipė dėmesį į šios aspektus. Mes taip pat turime nepamiršti ir šeštųjų metų direktyvos dėl lyčių lygybės e, ir e, vertinti viską kaip bendrą visumą. Taip pat nepamiršti Anos Zaborskos pranešimo nuostatų. Mes pradėdami naujus darbus, pradėjome renkti naujus pasiūlymus, visuomet turime atsižvelgti ir tai, kas buvo padaryta anksčiau ir atlikti atitinkamus namų darbus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į finansinius aspektus susijusius su lyčių lygybės užtikrimu, nes yra labai daug pavyzdžių, kurios pasitelkus matome, kad pasitelkus e, tam tikras biudžetinės priemonės e, ekonomikos krizės akivaizdoje, pavyzdžiui, nuo 80-20 metų, mes galime ženkliai pagerinti lyčių lygybės e, situaciją ir, pavyzdžiui, tuo metu, žinoma, krizės poveikį pirmiausiai pajuto vyrai, tačiau padariniai moterims tapo matomi daug vėliau. Taigi, šios dalykus taip pat noriu atkreipti dėmesį ir pabaigai labai džiaugiuosi, kad pranešime taip pat yra nuostatos apie tai, kad vien tik teisės aktais neužtikrinsime pakankamos lyčių lygybės, reikia dar pasitelkti papildomas politinės priemonės, o ne vien tik jas svarstyti. Taigi nekantriai laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū daugiau norinčių kalbėti šio klausimo. Nėra. Taip pat turime komisijos atstovų salėje. Tiksliau turėtume turėti, tačiau tuo pačiu metu vyksta ir žimtumo komiteto posėdis, o komisijos atstovų savo posėdėje neturime. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi vasario 23 dieną 17 val. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra tyrimo dėl politinių partijų nepriklausomų kandidatų lyčių lygybės politikos Europos parlamente po 2014 metų rinkimų analizė. que techniquement on est prêt. Madame McCracker. Vous... Atrodo, kad technika veikia, taigi ponia McCracken jums žodis. Thank you. Okay, thank you for the opportunity to come. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte mums galimybę pristatyti e, studiją, kurią užsakė šis komitetas. Į mus kreipėsi, kad e, mes e, išanalizuosime, kad išanalizuotume, kodėl tiek mažai par, parlamentarių moterų, lyginant su ankstesniais e, ankstesnė parlamento e, kadencija. Todėl mes išanalizavome skirtingas politinių frakcijų ir atskirtų, e, atskirų kandidatų politikas iš lyčių lygybės perspektyvos. O aš esu pati Katė Makraken, atvykau iš Londono politikos C departamento. Taigi, kalbant apie pačią studiją, mes e, stengiamės apskritai suprasti, kodėl e, moterų parlamentarių, lyginant su vyrais, yra mažiau. Bandėme perprasti skirtingų valstybių narių rinkiminės sistemas ir kokį poveikį tai turėjo moterų galimybėms būti išrinktoms. Taip pat žiūrėjome į kvotų sistemą, ar jinai veikia ar ne. Taip pat žiūrėjome, kaip, sakykime, ta kvotų sistema susijęsi su platesnė rinkimų sistema. E, žiūrėjome na, sąlyčio taškus ir panašiai. Be to, analizavome, kaip kvotų sistema įtakoja e, politinių frakcijų, e, politin, e, politinių partijų elgesį ir ar tai įtakoja kandidatų įsitikinimus ir elgesį. Be to, mes bandėme tiesiog įsiaiškinti paklausos ir pasiūlos poveikį moteriams kandidatams. Taigi, pakalbėkime apie metodus, kurie buvo naudoti. Mes peržiūrėjome e, esamas, esamus įrodymus susijusius su paklausa, pasiūla paskutinių rinkimų metu, peržiūrėjome informaciją raštu, atlikome e, kokybinį e, tyrimą devyniose valstybėse narėse, e, kalbėjome su moterų organizacijomis, politinių, fra, politinių partijų atstovais, kurie buvo atsakingi už kandidatų atranką. Taip pat kalbėjome ir su moterimis parlamentarėmis. E, tai yra labai neįprastas e, tyrimas, nes e, atlikome ne tik kokybinę, bet ir kiekybinę analizę. Apžvelgiame duomenų bazės, kuriuose radome informaciją apie moteris kandidates paskutinių rinkimų metu, žiūrėjome į charakteristikas, pavyzdžiui, į tokius dalykus, e, e, kuriai šaliai moteris parlamentarė priklausė e, politiniai partijai, ar yra taikoma uždara ar atvira rinkimų sistema. Taip pat žiūrėjome ir kitus veiksnius. Ir atsižvelgianti tai atlikome įvairias analizės E, pateikėme tokią e, deskriptyvinę statistiką, e, žiūrėjome apskritai, kiek galiausiai moterų parlamentarių buvo išrinktos pagal rinkimų sistemą, taip pat atlikome tokią regresyvinę analizę, apskaičiuodami kandidatų tikimybę būti išrinktam. Taigi žiūrėjome, ar priklausomai nuo sistemos daugiau galimybių išrinktam į Europos parlamentą turėjo vyras ar moteris. E, trumpa apžvalga. Greičiausiai jums šis skaidrė yra e, žinoma, bet e, jie pristato informaciją apie 14 metų Europos parlamento rinkimus. Matote, kad moterų skaičius Europos parlamente padidėjo tik tai 2 procentais. Kairiosios jėgos E, čia yra daugiau moterų. E, pavyzdžiui, GUE e, frakcijoje yra daugiausiai moterų, lyginant su kitomis frakcijomis, po to seka socialistai, konservatoriai, reformistai, čia moterų yra mažiausiai. Ir visą tai matote šioje skaidrėje, kaip procentiškai skiriasi situacija 14 ir 9 metais. Šioje skaidrėje matote e, politinės frakcijas ir kiek e, procentais ten yra moterų. E, kokios galėtų būti išvados iš mūsų perskaitytos literatūros? Yra daug informacijos, kurioj ten yra kalbama apie tai, kodėl mažiau moterų politikių lyginant su vyrais. Taigi paminėsiu keletą tų priežasčių. Kitaip tariant, nėra jokių privalomų nuostatų europinių lygmenių, pagal kuriuos būtų numatomos kvotos ar kitos priemonės e, siekiant lyčių lygybėjai užtikrinti. Tyrimo metu e, buvo daug dėmesio skiriama pasiūlos ir paklausos veiksniams. Kitaip tariant, dėl ko moterų parlamentarių skaičius yra toks. E, atrodo, kad šiaip moterų kandidačių e, skaičius e, yra jau pačioje rinkimų pradžioje nedidelis, nes moteris e, baiminasi, kad e, nesugebės veikti vyrų dominuojame pasaulyje, egzistuoja stereotipai, bet to ir žiniasklaidos požiūris į moteris politikės. Būtent e, na, tokie dalykai stabdo moteris kelti savo kandidatūrą. O dėl paklausos to veiksnio, tai uždaros E, rinkimų sistemos yra labiau palankesnės moteriams, bet to patys politinės partijos turėtų skatinti e, didesnį moterų kandidačių skaičių. Be to, e, pačios politinės partijos turėtų iškelti moteris į politinių partijų sąrašų viršų. Kalbant apie atviras rinkiminės sistemas, moteris konkuruoja su vyrais už rinkėjų uh, E, balsus ir e, jų šansai e, būti išrinktoms mažesni tose visuomenėse, kur žmonių požiūris į moteris politikės yra neigiamas. Taigi tokios teorijos, tokias, tokius argumentus mes iškristalizavome iš literatūros. Ši lentelė pristatė nustato pirmuosius duomenis, kurie buvo e, gauti iš tos deskriptyvinės analizės. Dešinėje kalbame apie moterų ir vyrų galimybės. Čia kalbame apie kandidatus, e, kurie iškėlė savo kandidatūras 14 metų rinkimuose ir e, kokios buvo moterų ir vyrų galimybės. Jeigu e, skaičius yra didesnis nei vienetas, e, šansų turi daugiau moteris, jeigu mažesnis e, nei vienetas vyras. Toliau, kaip sakiau, analizavome atviras ir uždaras rinkimų sistemas, jų derinius, žiūrėjome, ar egzistavo kvotų sistema. Jeigu buvo ta kvotų sistema, tada jau analizavome sąrašą, žiūrėjome, kurioje dalyje yra moteris, jų skaičių sąraše. Tai jeigu norėsite daugiau detalių, rasite visą tai mūsų dokumentuose. Apibendrinsiu. E, matote, kad šiaip moterų e, galimybės taikant kvotų sistemą yra geresnės Ir um, matome, kad um, valstybėse narėse yra labai daug skirtumų, kalbant apie kvotų sistemą. Ir kur yra taikomos kvotos sistemos, matome, kad tai turėjo e, teigiamo poveikio moteriams ir jų galimybėms būtų išrinktoms. E, ten, kur Tačiau atsiprašau, mes taip pat matėme, kad e, kvotų e, sistema taip pat e, tam tikrais atvejais gali neigiamai takoti moterų šansus rinkimuose. Uždaros rinkimų sistemos, įskyrus Prancūziją ir Ispaniją, jas taikant moterų šansai buvo didesni. Rumunija ir Slovakija, nors ten moterų kandidačių skaičius buvo nedidelis. Uždara e, rinkimų sistema vis dėlto buvo joms palankesnė. Kokią išvadą mes galime daryti? Kad nors e, uždara e, rinkimų sistema yra palankesnė moteriams, tačiau galiausiai moterų į parlamentą išrenkama mažai, todėl kad pačių kandidačių yra mažai. E, toliau, na, kvotų sistema lyg ir suponuoja lygias galimybės visiems. E, tačiau įdomus pastebėjimas, kad ten, kur nebuvo kvotų sistemos, e, moterų šansai būti išrinktoms taip pat buvo neblogi. Ir tai yra svarbus aspektas, nes dauguma žmonių sako, kad yra laikomasi nuomonės, kad moteris galbūt e, nebus populiarios tarp e, rinkėjų ir vadovaujasi tokia pozicija, kad moteriams e, galbūt trūksta patirties, jos turi nepakankamai, kad galėtų būti iškelta jų, sakykime, kaip politiko kandidatūra. Tai yra tiesa, moteris iš tiesų turi dažnai mažiau e, patirties ir mažiau populiarios tarp e, rinkėjų. E, mišrios sistemos, kvotų sistemos turi teigiamą poveikį moterų galimybėms, o kur kvotų nėra, moteris turi daug mažiau galimybių būti išrinktoms į parlamentą. Šiuo atveju mes e, e, lyginame atskirų kandidatų galimybės e, rinkimuose. Kvotų sistema yra naudinga atvirose rinkimo sistemose. Tokia sistema tada yra labiau naudinga labiau moteriams nei vyrams. Vėlgi pagrindžiame argumentą, kad moteris tokiu atveju turi būti populiarus tarp rinkimų. Toliau buvo atlikta regresinė analizė, jos tikslas buvo įsiaiškinti kitų veiksnių poveikį, kurie gali įtakoti moterų galimybės rinkimuose. Išanalizavome tokius dalykus kaip e, kintamieji, juos paminėjau vėliau, taip pat e, moterų vieta rinkimų sąraše. Iš šios analizės e, mes galime matyti, kad e, atvira sistema yra mm, naudinga e, moteriams, kalbant apie jų galimybės rinkimuose Mes taip pat išanalizavome politinių e, partijų sąrašą e, ir kokią poziciją e, užima moteris. Atvirose sistemose atlikdami regresinę analizą matome, kad moteris turi daugiau galimybių nei vyrai, nepriklausomai nuo to, ar yra taikoma kvotų sistema ar ne. Norėčiau dar kartą tai pakalbėti. Uh, Bet, kaip sakiau, pagrindinė sąlyga yra ta, kad moteris turi būti populiarios tarp rinkėjų ir jeigu taip, tada e, moterų galimybės rinkimuose pagerėja. Dėl atskirių valstybių moterų galimybės e, įvairuoja. E, pavyzdžiui, politinės partijos ir uždarose sistemose gali būti suinteresuotos skatinti moterų dalyvavimą, nes e, taip padidėtų jų e, galimybės rinkimuose. Bendra išvada šiuose studijose galėtų būti tokia. Moterų parlamente yra mažiau, todėl kad ir rinkimų pradžioje moterų kandidačių skaičius yra nedidelis. Tačiau jeigu moteris kelia savo kandidatūras, turi neblogos, neblogas galimybės būti išrinktomis. Taigi išvada yra tokia, kad reikia daugiau moterų kandidačių. Dar apibendrinsiu išvadas, kurios buvo padarytos e, tyrimuose. Tyrimai buvo atlikti devyniose valstybėse narėse, buvo kalbėta su parlamentarėmis, su moterų organizacijomis, su politinėmis e, partijomis. Pamatėme, kad būtent politinių partijų pozicija e, įtakoja, sakykime, kvotų sistemų taikymą politinių partijų pozicijos. Dažnai yra tokas, kad kvotų sistemos nereikia, nes kandidatai turi būti išrenkami pagal jų, sakykime, galimybės, patirtį ir taip toliau konservatoriai, dešinieji sako, kad reikia pagerinti tą lyčių aspekto integravimą um, ir į, parlament, ir į parlamento rinkimus e, e, kelti daugiau moterų kandidačių kandidatūrų. Tačiau, kai realiai yra sudaromas politinis rinkimų sąrašas, Dažnai priklauso viskas nuo to, ar yra taikoma kvotų sistema ar ne. Kai kuriuose šalyse moterų galimybės e, yra panašios į vyrų, nepriklausomai nuo to, ar kvotų sistema yra taikoma ar ne. Tuo tarpu kitose šalyse, sakykime, jau pagal kvotų sistemą privaloma įtraukti tam tikrą moterų skaičių į e, rinkimų sąrašą ir e, dažnai politinės partijos apsiriboja tik nustatytų minimumo, o tai neprisideda prie to lyčių e, lygybės užtikrinimo. Kaip turėtų būti pagerintas tas lyčių balansas? egzistuoja skirtingi mechanizmai valstybėse narėse ir mes negalime pasakyti, kad vienas sprendimas turėtų būti priimtinas ir taikomas visose valstybėse narėse kad būtų pagerintas tas e, lyčių aspektų integravimas, bet e, mūsų apklausti asmenys daugiausiai pasisakoja už kvotų sistemų taikymą. Moterų organizacijos, e, nevyriausybinės organizacijos ir kai kurie politikai kurie buvo atsakingi už rinkimų sąrašų sudarimą, sakė, kad kai kalba eina apie E, uždara sistema, kvotų sistema yra vienintelė galimybė užtikrinti tą lyčių pusiausvyrą. E, jeigu kalba eina apie atvirą rinkimų sistemą, e, moteris galbūt turi sunkiau pasistengti, kad sulauktų rinkėjų paramos ir dėl to jos atsiduria nepalankesnė situacijoje lyginant su vyrais, nes joms tenka užmėgsti ryšius su vietos politinėmis mm, partijomis, ieškoti e, finansavimo rinkimų kampanijai. E, mm, problemų kyla ir e, mm, su šeima. Taigi moteris, kandidatės dažnai susiduria su štai kokiais klausimais rinkimų metu. Apskritai, kaip, sakykime, jos susidoros su um, darbu ir ar tai bus suderinama, sakykime, su šeima. Tuo tarpu tokie klausimai vyrams nėra užduodami. Dabar dėl rinkimų sąrašų sudarimo. Atrodo, kad tikrai yra labai nedaug galimybių, kad moteris atsidurtų pačiame sąrašo viršuje. Ačiū. Kas nori kalbėti, Evelin Fiu. Ačiū už Jūsų pranešimą. Labai įdomus ir pakankamai liūdinantis. Aš permečiau akimis jūsų pranešimą, kur pateikiama informacija apie atskiras šalis. Skaitant šią informaciją, tai susidaro dar liūdnesnis vaizdas, nei jūs jį pristatėte. Noriu paklausti jūsų štai ko. Daugiau ar mažiau visur Europos parlamento rinkimų kampanija praktiškai yra nepastebima. Ką parekomenduotumėte, ar mes siekdami pagerinti statistinius duomenys, turėtume daugiau dėmesio atkreipti į vidaus politikos problemas ar kažkokių kitų priemonių imtis. Atsakymas iš tiesų taip, konstatavome, kad e, Europinio, Europos lygmens veiksmai iš tiesų nesulaukia didelio susidomėjimo, galbūt e, ta lyčių lygybės e, užtikrinimo kampanija jos susilaukia šiek tiek daugiau, tačiau kitiems klausimams ir temams iš tiesų buvo skirima mažiau dėmesio. Galbūt e, nacionalinės partijas būtų galima paraginti imtis aktyvesnių veiksmų ar pagalvoti, kaip būtų galima pagerinti lyčių lygybę. Tačiau, žinoma, sprendimai yra priimami partijų lygmenių, nacionalinių lygmenių ir labai sveitinga daryti partijoms įtaką. praktiškai nėra jokių rimtesnių svertų tam padaryti. Mes rekomenduotume Europos parlamento politinėse frakcijose stengtis įvertinti situaciją ir paieškoti būdų, kaip labiau įtakoti nacionalinių partijų sprendimus. Aš pamiršau vieną svarbų dalyką, tą 50-50 kampanija iš tiesų nesulaukia pakankamo finansavimo savo tikslams susibriežtiems pasiekti ir reikėjo rinkimų kampanijos metu pakankamai smarkiai konkuruoti su kitomis temomis, kad sulauktų žiniasklaidos dėmesio. Taigi aš manau, kad tokio pobūdžio kampanijas reikėtų pradėti renkti ir įgyvendinti daug anksčiau nei rinkimų kampanijos pradžia. Jeigu mes norime, kad tai atsispindėtų kandidatų sąrašuose kažkaip. Tai. Ačiū už Jūsų pranešimą, jis buvo labai įdomus. Manau, kad e, tikrai vertėtų atsižvelgti į daugelį jūsų rekomendacijų. Galbūt paprašyčiau jūsų pakomentuoti kai kurios aspektus, kurių nepaminėjote. Liberistų partija daugelį metų iš tiesų labai e, sunkiai dirbo šią temą, esame sukaupę nemažai patirties. Manau, kad nacionaliniu lygiu yra akivaizdu, kad e, situacija yra tokia, kad vis mažiau moterų, kuo svarbesnė yra institucija, tuo mažiau moterų. Joje yra, pažiūrėjau, Europos parlamente maždaug 35 procentai moterų, tuo tarpu nacionaliniuose parlamentuose kai kuriuose yra jų skaičius didesnis, tačiau, pavyzdžiui, Junktinė karalystė moterų skaičius parlamente siekia 20 procentų. Man būtų įdomu, e, kad jūs įvertintumėte tą santykį, nes labai svarbu kaip e, e, labai svarbu įvertinti šį aspektą tam, kad galėtume su juo tinkamai kovoti, su šiuo reiškiniu. Ir e, Junktinės karystės parlamente iš tiesų moterų skaičius netgi mažėja, aš nežinau, kaip yra kitus, kitų šalių parlamentuose. Galėtumėte įvertinti tą reiškinį. Taip, iš tiesų mes konstatavome atlikdami tyrimą, kad visose šalise išskyrus Maltą yra Europos parlamentas narystė jame daug mažiau patraukli negu narystė nacionalinėme parlamente. Galbūt dėl to Europos parlamente moteris skaičius didesnis, kad yra mažesnis rinkimų e, slengstis numatytas patekti į parlamentą per rinkimus. Claire Moody's. Ačiū. Meri iš tikrųjų sakė, kad šitas klausimas yra labai e, e svarbus, kaip e, mm, parlamentarė, kuri atstovauja liberistų partijai. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų šitas klausimas man labai arti širdies. Tiesiog aš perskaitysiu jūsų tą tyrimą išsamei Tačiau norėčiau dabar paklausti, ar jūs e, įsigilinote, ar kaip e, renkami parlamentarai kaip e, konkrečioje valstybėje skiriasi tie rinkimai į vietos nacionalinius parlamentus ir į regioninius parlamentus. Jūs minėjote vieną iš prie, priežasčių, kodėl mes nepasiekėme to 50 procentų rodiklio, yra ta, kad mes turime. Uh, užtrauktuko vadinamą sistemą. Ir gali būti antrą vietą sąraše, tačiau nebūtinai būsi išrinktas. Tačiau norint užtikrinti lyčių pusiausvyrą, taip sakant, kampanijoje propaguoti 50-50 santykio principą reikia ir pakankamo finansavimo kalbant apie Junktinę karalystę. Mes e, e, sužinojame, kad kandidatai norintys būti išrinkti turi pereiti arba įveikti pakankamai daug kliūčių. Pirmiausia, reikia mm, patekti į nacionalinius sąrašus, žinoma, reikia investuoti pakankamai daug uh, E, finansų ir, žinoma, yra sunku įtikinti žmonės imtis šitos kovos. Tačiau mes e, nebandėme palyginti šito santykio vyrų ir moterų mm, kandiduojančių į e, šį parlamentą ir į nacionalinius parlamentus ir regioninius parlamentus. Mm. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je crois que nous Ačiū. Iš tikrųjų mes suprantame, kad kvotos gali prisidėti prie geresnės lyčių pučiausias užtikrinimo, prie to, kad moteris būtų dažniau renkamos ir dažniau laimėtų rinkimuose. Aš tai suprantu, tačiau vis dėlto manau, kad šita sistema e, yra tvari, jinai yra trumpalaikė. Aš tiesiog norėčiau, kad būtų laikomasi požiūrio, kad moteris ilgainiui uh, reikėtų išsaugoti politikoje. Mūsų partijoje, pavyzdžiui, yra mm, judėjimas, kuris, kuriuo siekiama įtraukti moteris į politiką. Aš asmeniškai kvotoms nepritariu, nepritariu jų teis, įteisinimui, tačiau vis dėlto manau, kad partinės partijos turėtų vykdyti politiką ir laikytųsi nuostat, sutartų dėl tam tikrų vidinių kvotų. Ar jūs mm, atskyrėte kvotas įteisintas e, teisės aktuose ir atsižvelgėte į tam tikrą susitarimą dėl kvotų partijų viduje? Pavyzdžiui, Vokietijų partijos viduje yra susitarta dėl kvotų moterims. Kadangi E, partijoms ir gyventojams iš tikrųjų yra svarbu deleguoti moteris į politiką, o partijos iš tikrųjų, mano manimu, turėtų pačios stengtis įtraukti kuo daugiau moterų į savo rinkimų sąrašus. Aš nelabai žinau, ar aš galėčiau atsakyti, galėčiau atsakyti visus klausimus, galbūt aš Atsakysiu tiesiog jūsų klausimą dėl kvotų teisinimo ir tiesiog laisvo kvotų siekimo. Žinoma, mes pabandėme įvertinti šitą skirtumą, tačiau mes vis dėlto nekonstatavome kokiu nors privalumu, ar kvotos yra įteisintos, ar apskritai kitaip jų siekime. Iš tikrųjų, partijos kartais pačios sieki jų vidinėje veikloje įteisinti kvotų sieki ir e, vis dėlto reikėtų mm, konstatuoti, kad e, didelės naudos iš to nėra. Žinoma, konstatuojant, bent galim pasakyti, kad ir vienas kvotų teisinimas, ir kitas gali būti vienodai naudingas. Aš norėčiau paklausyti dviejų dalykų, kurie yra susiję su įteisintomis kvotomis ir kvotos partijų viduje. Jūs kalbėjote apie tai, kad partijos apskritai negali pasinaudoti partijos struktūromis, kadangi partijos iš esmės neremia partijų moterų įtrautimo į sąrašus ar yra tokios informacijos apie tai, kaip renkamas moteris, kurios yra pastoviai sąrašuose ir kurios ateina e, naujos į politiką. Kitas dalykas dėl tų bendrųjų rinkimų sąrašų. Tiesiog norėčiau paklausti, ar kai kurios, ar partijos yra labiau įsitikinusios, kad sudarant bendruosius sąrašus galima užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą. Ir norėčiau paklausyti taipogi, ar jūs įvertinote galimybės kandidato, kuris išimtas devintais metais ir po to grįžo į keturioliktus tų metų rinkimus, kadangi jis jau yra sukaupęs pakankamai patirties ir ar ta jo patirtis gali padėti moteriai siekti tolesnės politinės karjeros. Ar padeda tai, kad e, yra jau įsivažiavusi partijos tam tikra mašinerija, struktūra, sudarant sąrašus. Ir ar didesnė tikimybė, kad moteriai kandidatai daugiau šansų patekti į sąrašo priekį. Aš manyčiau, kad kiekvienas turi turėti vienodas galimybė būti išrinktas, tačiau nebūtinai Mm, proporcinės sistemos sąrašo viršuje, bet ir bendrųjų sąrašų viršuje. Mes e, tyrimą atlikdami kalbėjome su politinių partijų atstovais, ėmėme interviu. Privilegijuoti kandidatai dažniausiai buvo vyrai, kadangi jie E, jie dalyvavo politinėje veikloje, jie yra pažįstami rinkėjams. Ir dažniausiai tie kandidatai įdeda daug pastangų, turi partijos paramą, tačiau apskritai partijos tikslas yra tiesiog e, užsitikrinti vietas ir todėl siūlo tuos kandidatus, kurie yra potencialiai patys e, tinkamiausi kandidatai, turi perspektyvų būti išrinkti. Kitas yra, e, aspektas yra, kad tas uh, įtraukimas į sąrašo priekį yra tarsi atlyginimas už lojalumo partijai, už ištikimybę. Bet to duomenys rodo, kad jeigu moteris taip pat dirba lygiai grečiai su vyrais politinėje partijoje, politinėje veikloje, tai jos dažniau turi geresnės perspektyvas būti išrinktos. Tačiau kita vertus tai prieštarauja argumentui, kad moteriams daromos kokios nors kliūtis. So, uh, and yes, you were asking about. Jūs kalbėjote apie. Kalbėjote apie sunkumus arba trūkumus moteriams patekti į sąrašus. Ir e, aš norėčiau paklausti apie taip vadinamus uždarus rinkimų sąrašus jeigu kas yra balsuojama už partiją. Tai nėra jokio skirtumo, ar ten yra vyrų ar moterų pavardys. Pavyzdžiui, mūsų valstybėje iš tikrųjų yra pasirinkamas partijos sąrašas, nepriklaus nuo to, ar jame yra vyrai ar moteris. Aš nežinau, ar šitokia rinkiminė praktika apskritai yra pateisinama, tie taip vadinami uh, uždarieji sąrašai, kadangi jie tiesiog e, eliminuoja moteris. Mums reikėtų pagalvoti apie patį tinkamiausią demokratišką e, rinkimų sąrašą. Žinoma, uždari sąrašai niekur nedings, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, kaip sustiprinti moterų kandidačių perspektyvas. Kaip matome, kvotos pasiteisina, tačiau reikia daug nuveikti, kad tų kvotų būtų laikomasi. Pavyzdžiui, liberalistų partija ruoždamasi rinkimams. Ir tiesiog atrankos e, metu tiesiog nebuvo atkreipta dėmesį į tai, kad reikėtų atrinkti pirmiausia moteris, kai galvojame apie tą 50 procentų kvotą. Tai ją pasiekus būtų vienas dalykas, tačiau kita vertus, kai jos neužtikrinama, manyčiau, reikėtų apskritai daug daugiau nuveikti šioje srityje. Ir jeigu šita sistema yra, yra e, taikoma taip, kad tai kažkokie minimalūs reikalavimai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, manau, kad galime baigti diskusiją. Jūsų pranešimo tekstą mes išplatiname kolegams. Okay.